Labai džiugu, kad kompromisas buvo pasiektas. E, vaiko priežiūros atostogos esančios motinos turi turėti galimybę grįžti į darbo rinką e, anksčiau ir suderinti šeiminį ir e, profesinį gyvenimą. Komisijos narė šiuo klausimu jau irgi yra nemažai padirbėjusi. Lankščios darbo sąlygos E, yra kai kas, nuo ko tiesiog priklauso visas ūkio sektorius. Jeigu norime, kad darbuotojai ir toliau galėtų greičiau rasti darbo, nepanaikinkime lankščių darbo sąlygų, tiesiog jas greičiau reglamentuokime. Ponas Detjen. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamo komisijos nario kolegos. Džiugu, kad 200 milijonų darbuotojų galės džiaugtis saugesnėmis darbo sąlygomis, nes turės darbo sutartį, kurią galės remtis. Apmaudu, kad Vokietija kaip tik e, moka mažiausią e, minimalų atlyginimą ES ir nesuteikia šią prasme darbuotojams jiems priklausančių e, teisių. Darbdaviai po pusmečio turės informuoti, pagrys, pagrysti e, atšaukimą ar atleidimą darbuotojui. Taigi ir profsąjungos vis tiek ir toliau e, aktyviai dirbs to link, kad e, nebūtų vykdomi atleidimai per naktį. Nes laikotarpis dabar numatytas ilgesnis, o asmenys, kurie dirba mažiau negu 32 valandas per mėnesį, apskritai nepatenka į taikymo sritį šių patobulinimo. Dar turėsime ką padaryti vėliau. Ačiū. Ponas Fielneris Taip pat viena minutė. Tak, fru talman. Det är lite surrealistiskt att stå. Ačiū, ponė pirmininkė. E, šiek tiek surrealistiška čia būti šiandien ne tik dėl to, kad tai plen, paskutinė plenarinė sesija, o dėl to, kad švedų socialdemokratai teigia, kad tai nevyksta, kad ES e, nesima reglamentuoti darbo rinkos e, ir kad tai nesusiję su socialiniu ramščiu. Stefan Levin, premjeras, pareiškė, kad visą tai mitas, bet jei perskaitysite šį dokumentą, pamatysite, kad tai vienas svarbiausių komisijos padarytų teisės aktų pristatymu po 2017 Göteborgo vadovų susitikimo. Tačiau kažkam atrodo, kad tai nevyksta. Kartais socialdem, švedų socialdemokratai prabunda, pavyzdžiui, praėjusiai metais lapkritį jie pareiškė, kad šis pasiūlymas nepriimtinas, kad tai paveiks Švedijos socialinį modelį, kuriame dominuoja kolektyvinės sutartys. Iš tikrųjų, taip ir bus, bet stebėtina tai, kad jie balsuoja už jį ir taip pat teigia, kad tai nevyksta. Galbūt dėl to jų čia šiandien nėra, jie e, ne, nedalyvauja diskusijose. Ir dėl to tai nevyksta. Dabar vyks pasisakymai Pagal procedūrą prašau žodžio, žodis ponė Jezlovieckai, vienai minutiai. Ačiū pirmininkė. Gyvename tokiais laikais, kuomet darbo rinka labai sparčiai keičiasi. Atsiranda naujos profesijos, naujų uh, tipų darbo sutartis ir uh, užimtumo sutartis. Lankščios darbo vietos gali užtikrinti geresnį profesinio ir šeimos gyvenimo derinimą ir galimybę prisitaikyti bes, prie besikeičiančios rinkos. Tačiau, neatsižvelgiant į užimtumo pobūdį, darbuotojai turi turėti visuotinės teisės. Mes labai daug dirbome užimtumo komitete ir siūlome sprendimą. Užtikriname didesnį saugumą. Ačiū sako pirmininkė. Užtikriname didesnės saugumo garantijas be perteklinės naštos. Atsižvelgta į įvairius modelius ir valstybių narių sistemų ypatumus. Direktyvoje išdėstyti bendri reikalavimai dėl e, informacijos teikimo, būtinybės ją pateikti raštu per septynias dienas e, paprasta informaciją, o per 30 dienų e, išsame informaciją. O, š, o š, per, pereinamasis laikotarpis e, tai šešių mėnesių. Bandomasis laikotarpis, aš klausiu, šešių mėnesių numatytas. Pirtindalink, ačiū pirmininkė. 2016 peticijų komitetas parlamento išklausė McDonald's įmonės darbuotojų E, pasisakymus iš visos Europos apie jų neapsaugotas darbo vietas, darbo vietas be garantijų. Aš dirbau su jais ir mane labiausiai įkvėpė jauni žmonės dirbantis greito maisto e, mytybos grandinėje, kurie sakė, už gana mes norime e, tinkamų darbo sąlygų ir sąžiningo tinkamo apmokestinimo. Šią savaitę žengėme žingsnį šią kryptimį. E, E, nuostatos nėra to, to, taip toli einančios, kaip man norėtųsi. E, Nenum, ne, neįtrauktas draudimas dėl e, darbo sutarčių, kuriuose neribojamas darbo laikas. Tačiau, kaip pasakė Europos profsąjungų konfederacijos atstovai, ši, šis teisės aktas su, suteikia naujas svarbes teisės darbuotojams Europoje. Būtina jį įgyvendinti be jokių spragų. Padarykime tai drauge. E, vis augantis darbo vietų be garantijų skaičius yra e, baimių kurstimo šaltinis. Pasipriešinkime tam, ponė Tomašič. Ačiū, pirmininkė. ES privalo toliau e, būti tinkamų darbo sąlygų e, pavyzdžių ir lyderę pasaulyje. Reikia padaryti viską, kad e, be bejonių vyktų ketvirtoji pramoninė revoliucija. Darb, naujos darbo vietos atneša naujų galimybių, ypač skaitmeninėje e, ekonomikoje, tačiau e, žmonės turi turėti galimybę dirbti padoriomis darbo sąlygomis. Visi, visiems turi būti užtikrintos e, galimybės naudoti sparčiai žengiančią priekin darbo rinką. Reikia suderinti darbo e, santykius ir tai būtina. Pone Kūneva. Ačiū, pirmininkė. Reikia apsaugotų darbo vietų. Kaip tai padaryti, jeigu neaprėpėme milijonų darbuotojų? Nes būtent taip nutiks, jeigu balsuosime už trišalio dialogo rezultatus mes įtvirtinsime e, darbą be garantijų, nes tarybos pasiūlymuose darbuotojai nėra labiau ginami, tik užtikrinamas didesnis lankstumas. Kodėl ne visi darbuotojai gauna informaciją apie savo darbo sąlygas ir apie, e, jiems, e, apie savo atlyginimą nuo pirmos darbo dienos? Daugybė žmonių dirba savarankiškai taryba neišgirdo geltonųjų liemenių judėjimo siunčiamos žinios. Taip pat tų žmonių balso, kurie e, dirba darbo vietose be garantijų. Mes privalome juos įsiklausyti. Mastimaker, jūs paprašėte žodžio pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Prašome, tuomet žodis jums sutikiamas signora president il kondizzjonijiet tax-xogħol huma importanti ħafna għaliex fl-aħħar mill-aħħar ix-xogħol huwa. Dėkoju, ponia pirmininke. Darbo sąlygos yra nepaprastai svarbus dalykas, nes darbas yra esminė mūsų gyvenimo da, dalis. Aš buvau EPP frakcijos šešėtinės pranešėjas Teisės reikalų komitete ir mums teko susidurti su įvairių profsąjungų ir darbuotojų atstovais e, Maltoje. Ir tikrai neįtikėtina tai, ką sužinojome. Žinome, kad yra žmonių, kurie pradeda dirbti net nepasirašę darbo sutarties. Jie negauna pirmojo atlyginimo jie, arba niekada nežino, kada jį gaus. Uh, darbdaviai tų, verčia darbuotojus mokytis ir verčia juos pačių, pačius sumokėti už tuos mokymus. Tik tai yra visiškai nepriimtina ir aš manau, kad visas tas problemas galima bus spręsti gyvendinus šią direktyvą, kurioje yra numatyti labai aiškiai, kokia informacija turi būti teikiama darbuotojams. Tai bus naudinga ir darbuotojams, ir darbdaviams. Nes kuo aiškesnės bus darbo sąlygos, tuo geriau galėsime plėtoti konkurenciją. Madame Ward. Ponia Ward. Labai dėkoju. Švino da, kasėjai XIX amžiuje neturėjo jokių da, E, garantų. Ta pati galim pasakyti ir apie Liverpoolio uosto darbuotojus. Taigi kaip gali būti taip, kad situacija nepasikeitė iš esmės ir šiandien, kai mes siunčiame žmonės į menulį ir negalime užtikrinti paprastiems žmonėms darbo saugumo. Jungtinėje karalystėje taikomas labai dažnai nefiksuotų darbo valandų sutartis. Keičiasi apskritai užimtumas, nes vyksta ketvirtoji pramoninė revoliucija. Atsižvelgdami visai tai, mes turime keisti savo teisės aktus tam, kad geriau apsaugotume mūsų mūsų darbuotojus, e, kurie gyvena šio, šioje naujoje darbo ekosistemoje. Žinome, kad konservatoriai norės ko gero sumenginti darbuotojų teisės, o mes turime padaryti, tam pasipriešinti, padaryti viską, kad darbuotojams būtų užtikrintos deramos, nuspėjamos, skaidrios darbo sąlygos, kad jie galėtų dėrėtis dėl kolektyvinių sutarčių visose, tai, tai reikia užtikrinti visose 28 valstybėse narėse. Tai bus labai naudinga ir ES, ir Junktiniai karalystė, ir visiems darbuotojams. Ponas Marijas. Dar kartą da, vyksta tas pats spektaklis. Kągi mes matome? Dar kartą ES formuoja tokią pat politiką, kurią turėjome praeitėje. Žinome, kad šiandien vis daugiau žmonių dirba da, pagal nestandartinės darbo sutartis. Ir šis dokumentas nepadės mums iš tikrųjų kurti naujų darbo vietų. Nes šioje direktyvoje yra palikta per nedik daug spragų. Be to, žinome, kad da, da, reikia ba, sustabdyti visiškai nepateisinamą kai kurių darbuotojų išnaudojimą, pavyzdžiui, mokyklų mokytojai. Pažiūrėkite, jie kartais laikomi yra įkaitais. Uh, nes jų darbo sutartys neatitinka da, direktyvos patvirtintos 91 metais nuostatų. Ir jie rašo beje peticijas peticijų komitetų ir mes turime į tai atsižvelgti. Pane Gonzalės toliau. Gracias, Ačiū pirmininkė. Naujos darbo formos e, apibendrinamos ypač dideliu lankstumu ir nereglamentavimu ir prieinamumu 24 valandas negali toliau egzistuoti, nes tai yra e, pigios e, darbo, sąlyg, darbo vietos. Ši direktyva galėjo būti ambicinga, nes vienas iš jos tikslų buvo užtikrinti e, prognozuojamumą darbo rinkoje, tačiau sprendimas neįtraukti e, darbo sutarčių, kuriuose neribojamas darbo laikas, neįtraukti būtin, būtinųjų paslaugų tarnybų darbuotojų ir kitų sektorių darbuotojų. E, daugeliu atveju tokiuose darbo vietose dirba moteris, jos atlieka slaugos arba rūpybos darbus. Pirmininkė, prašau kalbėti lėčiau. Dažnai e, tai yra namų šeimininkės, kurios yra nepreptos šioje, šiame teisės akte e, parlamentas turėtų priimti teisės aktą, kuriame būtų užtikrintos ir tokių žmonių darbo sąlygos. Tai neteisinga neužtikrinti apsaugos tiems, kuriems labiausiai jos reikia. Išklausėme pasisakymus pagal procedūrą, prašau žodžio, dabar žodis poniai Taisen. Okay. Thank you, Madam President. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, aš jau padėkojau pranešėjai, bet taip pat noriu ir šešėliniams pranešėjams tarti ačiū ir pirmininkaujančiai Rumunijai už konstruktyves diskusijas darybų metu. Gerbiami parlamento nariai, e, siūloma direktyva dėl skaidrių Mm, darbo sąlygų parodo, kas iš tiesų svarbu šio laikinėje darbo rinkoje. Lankstumas neišvengiama būtinybė, e, taip pat ir veiksmingumas e, taisyklių, taigi turime neužkirsti e, toms lankščioms darbo sąlygoms kelią, o kaip tik siekti jas įtvirtinti mm, ir padaryti taip, kad jomis būtų galima pasikliauti kasdienėme gyvenime. Tiek darbuotojams, tiek darbdaviams šios taisyklės yra naudingos ir socialiniai partneriai taip pat prisidėjo, kad um, sąlygos um, būtų numatomos e, ir prižiūrės toliau, kad jos būtų įgyvendinamos. E, kaip jau ir anksčiau sakiau, ponė pirmininkė, didžiulė Didžiulė sėkme galime vadinti tai, kad socialinis ramstis virsta realybę. Galime visi šiuo darbu didžiuotis. Ponios ir ponai, noriu užbaigti pasakydama, jog ši direktyva glaudžiai susijusi ir su kitomis mūsų iniciatyvomis - komandiruojamų darbuotojų direktyva, prieigos e, aktas, prieigos prie įvairių paslaugų aktas, taip pat nepamirškime šeimos ir profesinio e, gyvenimo derinimo aspektų surašytų įvairiuose dokumentuose, kuriuos esame pasiūlę. Ir per šią kadenciją tikrai pavyko labai nemažai nuveikti socialinės apsaugos srityje. Ačiū visiems už tai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Prašau, ponas Kalvišambon, užbaigti šias diskusijas. Dar kartą ačiū, ponė pirmininkė. Visiškai gerbiu ir atsakysiu tik tiems kolegams, kurie išreiškia bejonės ir ne, dviejonės. Jeigu jais, juos tai paguos, noriu pasakyti, kad ir aš esu nusivylęs, kad nepavyko nueiti dar toliau. Tačiau, kaip Europos parlamento nario, mano užduotis buvo e, rasti pusiausvirą. E, akivaizdu, kad trys e, dalykai yra ypač skausmingi. Visų pirma, nepriepti visi, nes kalba numatyta 12 valandų per savaitę darbo reikalavimas. Tačiau nepamirškime, kokia buvo situacija anksčiau, kalbėjo apie du mėnesius. Tai yra pažanga. Bet kokiu atveju prašome komisijos, kad aktyviai stebėtų situaciją ir stebėtų, ar nepaplis 11 valandų darbo sutartys. Tuomet reikės imtis priemonių. Antra, e, išimčių klausimas nesuprantu jų, nepritariu joms pa, ir nesuprantu tų lobistų dėl, pavyzdžiui, darbuotojų dirbančių jūrose, tačiau nebuvo galimybės to klausimo kitaip išspręsti. Sakau, tai yra mesažinė. Ir darbo sutartis, kur, kuriomis neribojamas darbo laikas. Šiuo klausimu buvo labai sunku dirbti. Ir kalbėdamas čia dabar noriu pasakyti kolegoms, kad m, suvoktų tai, ką aš suvokiu. Yra geras šis pasiūlymas, nors jis yra netobulas, bet geras. Mastant apie darbuotojų Europoje ateitį, tai geriau negu nieko. Ir mano išvada yra tokia. Prašau jūsų, gerbdamas jūsų užmojus, gerbdamas jūsų siekį užtikrinti geresnės galimybės visiems vyrams ir moteriams, E, geras, geresnis paprastai yra e, tai, tai, tai ko reikia. Ir, ir to mums dabar reikia, kuriant socialinę Europą ir socialinę Europos politiką. Mininkė, ačiū visiems. E, diskusijos šią temą baigtos, balsuosime šiandien. Euh, Na kągi dabar periname prie pono Leina parengto pranešimo dėl Europos darbo institucijos. Ir aš kartu steisime žodį pranešėjai keturioms minutėms. Dank u, dank u, voorzitter. Voorzitter, de gemeenschappelijke Europese. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos vidaus eh, rinka yra paremta eh, laisvu kapitalo, prekių ir piliečių, tai yra darbuotojų judėjimų, tai mums lėmė didesnę gerovę. Tačiau Europa yra šis tas daugiau nei rinkos e, pinigai, kapitalas. Turime galvoti ir apie sažiningą e, elgesį su darbuotojais, e, neturėtų būti jokio socialinio dempingo darbo rinkoje, aiškios sąlygos ir tarp valstybinių mastų vykdomai veiklai ar darbui. Taigi norime laisvos rinkos, bet ir sažiningai ją reglamentuoti, atsižvelgiant į visus dalyvius, turime įgyvendinti tai, kas numatyta. Mes taisyklės, ties taisyklėmis dirbame jau keletą metų, pavyzdžiui, darbuotojų komandiravimo direktyvoje numatėme vienodą atlygį už tą patį darbą, tęsėme kovą su nereglamentuojamu, nedeklaruojamu darbu, siekime panaikinti socialinį dempingą ir tikrai daug nuveikėme, kad Europa taptų socialesnė ir kad tai taptų realybė. Be abejo, taisyklės patvirtinti vien neužtenka, reikės ir gyvendinti ir dėl to matyčiau čia nemažą iššūkį. 17 milijonų europiečių dirba ar gyvena kitoje šalyje negu jų gimtoji. Ir pastaraisiais metais tas skaičius tik auga, jau padvigubėjo per keletą metų. O valstybės narės kol kas labai yra orientuotos į savo vietinę darbo rinką ir ne visada socialinė apsauga yra tokia, kokios jos norėtųsi. Taigi Europos darbo institucija kaip tik ir rūpinsis e, tokiais klausimais, stiprins kitoje šalyje dirbančių darbuotojų teisės. Mes parodome šiuo pasiūlymu, kad tikrai galima dar e, šitą nuveikti. Praėjo vieneri metai po komisijos e, pasiūlymo pateikimo ir Europos darbo institucija galės pradėti veikti, dirbti. Valstybės narės čia suvienis jėgas, galės vykti patikrinimai skirtingose valstybėse narėse, rizika bus vertinama. Tai yra tos silpnosios vietos, kuriuose dar reikia pasitempti. Ir Europos darbo institucija tikrai turės nemažai užduočių. Labai džiugu, kad tai bus e, nauja uh, agentūra, kuri galės imtis ir veiksmų, kovodamas su mūsų nepageidaujamais reiškiniais. Noriu padėkoti čia visų pirma komisijos nariai, poniai Teisen, kurios iniciatyva šis pasiūlymas atsirado, be jos įsitraukimo tai nebūtų buvę įmanoma. Taip pat ačiū ir tarybos atstovams, Ačiū koleg... už darybas, ačiū kolegoms iš įvairių frakcijų, su kai kuriais e, dažniau matyt mačiausi negu su žmona darybų metu, nesakykite jai to, bet tikrai buvo verta. Smarkiau padirbėti dėl tokio gero rezultato. Ačiū visiems ir konsultantams, mūsų ekspertams, patarėjams, be jų taip pat nebūtumėm nuveikę šio didelio darbo. Ačiū, ponė Taisen. On... Džiaugiuosi, kad e, mes galime aptarti šį dokumentą prieš balsavimą dėl to, ar steigti Europos darbo instituciją ar ne. Man visuomet atrodė, kad e, norint pasirūpinti sąžiningomis judumo sąlygomis, mes turėjome da, patvirtinti šį dokument, dokumentą. Taigi praėjo mažiau nei metai nuo to laiko, kai pasiūlymas buvo pateiktas ir šiandien jau bus balsuojama. Tai yra tikrai spūdingas rezultatas, kuris tapo įmanomas dėl to, kad abi teisėkuros institucijos e, elgėsi atsakingai. Uh, ir e, pranešėjas dirbo labai tikrai sunkiai, atsakingai ir aš norėčiau jam padėkoti už nepaprastą atsidavimą šiam darbui ir už tai, kad jis tikrai nepaprastai veiksmingai dalyvavo dėrybose, kurias savavo Europos parlamentui. Dėkuoju ir šešėliniams pranešėjams ir dėkuoju taip pat e, tarybai pirmininkavusoms ir šalims ir pirmininkaučiai šaliai už jų darbą. Gerbėjai Europos parlamento nariai, Europos darbo institucija bus pirmoji ES agentūra veikianti darbo jėgos judumo e, srityje. 17 milijonų piliečių tikrai labai to laukia, nes e, būtent tiek žmonių gyvena kito ir dirba kitose e, valstybėse narėse. Ir Europos darbo institucija bus skirta jiems, nes jie turės užtikrinti, kad tinkamai būtų taikomos darbuotojų judumą užtikrinančios taisyklės, kad jos būtų taikomos veiksmingai ir e, e, sistemingai. Šitą dokumentu, ši agentūra turės siekti trijų tikslų. Pirmiausiai turės teikti geresnės paslaugas darbuotojams ir darbdaviams, tai pirmiausia tiems darbuotojams, kurie dirba kitose valstybėse narėse. Nes jie turi žinoti savo teisės ir prievolės. Taip pat bus teikiama informacija dėl darbuotojų komandiravimo ir taip pat ši institucija vykdys kasdienę Eures veiklą, tai yra Europos darbų judumo portalo veiklą. Taip pat ši institucija stiprins bendradarbiavimą tarp nacionalinių institucijų, kurios įgyvendina ES teisės aktus darbo judumo ir socialinio saugumo koordinavimo srityje. Ši institucija įgalins valstybės narės kovoti su socialiniu sukčiavimu, darbuotojų teisų piknaudžiavimu ir geriau bus informuojama apie nedeklaruojamą darbą. Eurojust ir Europolo, Europolo pavyzdžių, pasitelkiančių institucijų pavyzdį, ši institucija sutelks nacionalinius ekspertus, tokiu būdu bus galima geriau keistis informaciją ir bendradarbiauti. Be jokios abejonės tai iš esmės prisidės prie bendro įgyvenimo kultūros stiprinimo užtikrinant platesnius mainus ir abipusį pasitikėjimą. Ši institucija taip pat teiks reikiamą paramą nacionaliniams darbo inspekcijoms, kad jos galėtų bendradarbiauti ir atlikti bendras, bendrus patikrinimus. Taip pat darbo institucija bus tarpininkavimo forumas tarp nacionalinių institucijų, jeigu kiltų ginčių. Skatinant dialogą ir bandymą išspręsti ginčius ne teisme, Tokiu būdu bus galima greičiau sureaguoti į ginčius susijusius su pavieniais piliečiais ar įmonėmis. Aš žinau, kad prieš dviejus metus, kuomet mes pradėjome kalbėti apie galimybę sukurti Europos darbo instituciją, kai kurie abejojo, kokia būtų tokios dar vienos Europos agentūros pridėtinė vertė. Ir savo pasiūlyme mes aiškiai parodėme, kad norime įsteigti instituciją, kuri turėtų operatyvinius uždavinius. Uždavinius, kurie nėra vykdomi ES lygmenių. Ir būtent tą ir padarėme šiuo reglamentu. Darbo institucija turės didelę praktinę vertę įgyvendinant darbo mobilumo taisyklės ir taip pat ši institucija atvers galimybės užtikrinti sąžiningą darbo judumą ES viduje. Kai bus patvirtinta ši priemonė, komisija yra pasirengusi žengti pirmus praktinius žingsnius tam, kad darbo institucija pradėtų veikti nuo 19 metų rudens. Ir aš laukiu jūsų pastabų, kurias išklausysime diskusijų metu. Dėkoju. Ačiū komisijos, e, transporto, ne, sako pirmininkė, biudžeto pirmiausia komiteto vartų ponas Gajeris. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiama komisarė Tyson, gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos. Europos darbo institucija e, bus atsakinga už tai, kad e, judumas e, darbe būtų taikomas pagal atitinkamas taisyklės. Ji bus kontaktinė vieta valstybių narių darbo inspektoriams ir darys viską, kad būtų užkirstas kelias dempingui socialiniam dempingui ir dempingui per atlyginimus. Ir aišku, mums reikia šiek tiek palaukti, kol šita agentūra galės pilnai veikti. Ir e, vis tiek, nepaisant to, ji yra labai svarbus e, aspektas. Mums, e, vis, mes visi norime, kad darbo institucijos atitinkamos vykdytų griežtesnę kontrolę. Aišku, gaila, kad nepavyko pasiekti, kad būtų taikomos sankcijos valstybėms narėms. Ir e, taip pat. E, kol kas yra tam tikrų e, silpnų vietų, tačiau man yra nesuvokiama, e, kaip kai kurie kolegos e, vertina šį klausimą ir aš tikiuosi, kad ginčia dėl šios institucijos darbo vietos bus daugiau racionalumo. Transporto komiteto vardu, ponia Dėly. Mums pavyko įsteigti darbo instituciją Europoje ir tą padaryti buvo būtina, neišvengiama. Socialinė Europa egzistavo tik tai tekstuose, bet nerealybė, nerealybėje ir to pakanka. Taigi mes dabar turime priemonių dar kartą užkirsti kelią socialiniam dempingui. Ši institucija leis padėti įmonėms, ne tik kalbant apie komandiruojamus darbuotojus, bet taip pat ir darbuotojus, kurie dirba kitose valstybėse narėse, jiems dirbti kitose valstybėse narėse. Ir ES galės realiai sureaguoti į darbuotojų teisų situaciją, pasirūpinti, kad būtų laikomasi tų teisų. Ir tai bus tikrai reali galimybė ir bus galima koordinuoti atliekamus atliekamus patikrinimus įvairiose valstybėse narėse. Ir taip pat, mėly kolegos, kalba eina apie tai, kad kūrėme socialinę Europą ir socialinė Europa kol kas egzistavo tik tai tekstuose, bet niekuomet ne, neegzistavo realybėje ir tam turi būti užkirstas kelias. Turime pasirūpinti, kad socialinė Europa egzistuotų realybėje ir aš tikiuosi, kad šis tekstas bus patvirtintas didelę balsų daugumą. Dėkoju pirmininkė. Ačiū vieną minutę ponui Džambatski, Teisės reikalų komiteto vardu госпожо председател колеги! за пореден път сме свидетели как чрез манипулации. dėkoju pirmininke kolegos vėlgi mes matome kad vyksta manipuliacijos kai kalbama apie darbuotojų teises yra bandoma sukurti agentūrą kuri kišis į darbuotojų teisės ir bus taikomos sankcijos valstybėms narėms. Kelių transportas pranešime yra, irgi yra minimas, tai reiškia, kad vyriausybės vakarų Europoje vis dar bijo verslininkų iš rytų ir bando vis daugiau taisyklių įvesti. Darbo jėgos judumas ES yra labai svarbus valstybėms narėms, jų ekonomikoms ir visai ES. Ir tam, kad sureguliuotume tuos santykius, mes privalome užtikrinti, kad būtų užtikrinamas laisvas verslumas. Jeigu bus įsteigta ši agentūra, tai bus dar viena galimybė ES įsitvirtinti valstybėse narėse kur nėra, pavyzdžiui, jokių agentūrų ir, pavyzdžiui, Bulgarija yra ta valstybė, kur nėra ne vienos Europinės agentūros. Ponas Pavel Libe komiteto vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasisveikinti su dviem bičiuliais, kurie stebi šias diskusijas. Na, o komisijai dėkoju už visą atliktą darbą pastaraisiais metais. Taip pat aš norėčiau pasveikinti poną Klandijų ir pirmininkaujančią Rumuniją, nes mums pavyko užbaigti dėrybas per trumpiau nei vienerius metus. Europos darbo institucija atliks labai svarbų vaidmenį ir komisija jau minėjo kelias problemas, kurios bus sprendžiamos būtent įsteigų šią instituciją. Ir aš norėčiau, kad ši institucija būtų įsteigta Rumunijoje. Ir mes tam turime savo argumentų. Rumunijoje mes turime atitinkamą uh, sistemą, kurioje užtikrinamas skaidrumas labiau nei bet kurioje kitoje valstybėje narėje. Mes greičiausiai sureaguojame ES užklausimus, kalbant apie tarpvalstybinį bendradarbiavimą, arba duomenis dėl darbuotojų. Ir aš manau, kad tokiu būdu esame puikia vieta šią instituciją ir jeigu norime, kad ši institucija, jeigu ši institucija būtų įsteigta Rumunijoje, tai iš tiesų pasiektumėme puikių rezultatų. Dėkoju. Solė, Solė, FAM komiteto vardu. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė, Europos darbo institucijos įsteigimas yra žingsnis į priekį siekiant užtikrinti geresnę darbuotojų teisų apsaugą ir įdėgiant darbo teisės nuostatas tiems ES darbuotojams, kurie turi teisę į laisvą darbo jėgos judėjimą. Tačiau kaip pranešėjas moterų teisų komiteto vardu, norėčiau, kad būtų pateikta daugiau pasiūlymų, tų pasiūlymų, kuriuos mes pateikėme savo nuomonėje, kad juos būtų atsižvelgta, pavyzdžiui, kad būtų numatyta nuostata dėl lyčių aspekto integravimo tam, kad būtų atliekamas poveikio vertinimas lyčių aspekto prasme. Ir taip pat, kad būtų daugiau bendradarbiavimo su lyčių lygybės institutu, kai yra renkami atitinkami duomenys, statistiniai duomenys, kad būtų atliekami vertinimai lyčių aspekto prasme ir kad būtų kaupiami duomenys pagal lytis. Ir galiausiai, kad būtų užtikrinamas lyčių užtikrinama lyčių pusiausvyrą, sudarant darbo institucijos valdymo ir konsultavimo organus. Bet bet kuriuo atveju mes remiame šį pranešimą ir tikime, kad institucija pradės darbą kuo galima greičiau. Dėkoju. Ačiū. Dabar bus pasisakoma frakcijų vardu, ponas Kaza EPP vardu. Pusantros minutės. Herr Präsident, ich nibda billi nifra le rapporteur Jeroen Lennarts ar rezultat eccellent. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti pranešėją uh, už puikius darbo rezultatus, kurių pavyko pasiekti šioje kadencijoje. Mes ir toliau žengėme e, tolimesnius žingsnius, kad sukurtume sažiningesnę ir e, socialinę prasme teisingesnę Europą. Ir todėl yra labai svarbu nepamiršti socialinio ramščio, e, kuris taip pat yra svarbus vieningos bendros rinkos aspektas. E, Europos darbo institucija turės padėti valstybių narių e, institucijoms kovoti su nesažiningumu, su e, sukčiavimu darbo rinkoje. Ir tai palengvins piliečių galimybės. Taip pat bus lengviau bendradarbiauti tarp valstybių narių. E, taikant teisės nuostatas. Ir todėl mums reikia aiškių ir sąžiningų taisyklių, e, kurios būtų tinkamai e, taikomos, kurių būtų laikomasi. Ir tai yra įmanoma tik tai tada, kai valstybės narės ir jų institucijos bendradarbiauja. Mes neturėtume pamiršti socialinių partnerių vaidmens šiame procese. Kaip visi žinome, e, bendroji rinka yra esminis ES projektas. Judumas ES yra realybė ir mes patiriame ją patys kasdieną. Milijonai ES piliečių e, gyvena e, ir dirba įvairiose valstybėse narėse. Dėkoju. Toliau ponas Pirinski dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos darbo institucijos įsteigimas turėtų padėti, suvaidinti svarbų vaidmenį e, e kovojant su nelegaliu darbu. Tai yra esminis pasiekimas. 2017 m. rugsėjo mėnesio e, komisijos pirmininko Junkerio pasiūlymas e, buvo pradėtas įgyvendinti kovo mėnesį ir e, dabar mes pasiekėme susitarimo e, laiką. Todėl yra labai svarbu kalbėti ka, apie tai, kad socialinis ramstis taptų realybę kiekvienam ES e piliečiui, nesvarbu iš kokios valstybės narės jis yra kilęs. Ir, e, tai turėtų padėti e, pagerinti bendradarbiavimą, konkurenciją tarp verslo, siekti socialinės partnerystės ir e, aplinkosauginio e, tvarumo. Tuomet, kai mažinami atlyginimai, kai pažeidžiamos socialinės teisės, E, iš tiesų e, neleidžia įgyvendinti tinkamai darbo rinkos sąlygų ir todėl mes turėtume padaryti viską, kad šį rudenį e, būtų pasiekta šios institucijos steigimo, kad mes galėtume pasiekti tikrai socialinės sąjungos, kad tai būtų vienintelis kelias, kai būtų galima užtikrinti orumą ir saugumą e, mūsų piliečiams, taip pat laikytis e, es vertybių. Ir aš norėčiau taip pat e, padėkoti kolegai Lenarts už darbą, kuris buvo nuveiktas. Taip pat norėčiau padėkoti komisariai poniai Tyson už jos indėlį ir norėčiau palinkėti sėkmės. Toliau ponia Aukin dvi minutės. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už konstruktyvų požiūrį, taip pat šešėliniam pranešėjam ir poniai Tyson iš komisijos. Kai anksčiau žiūrėjau į šį pasiūlymą, man kilo atitinkami klausimai ir ypač dėl šio projekto pridėtinės vertės. Bet dabar aš tikiu, kad šis teisės aktas, kurį dabar turime, e, užtikrins atitinkamą bendradarbiavimą ir e, padės mums sukurti efektyviai dirbančią Europos darbo instituciją. Ir e, esminis klausimas yra, kokias problemas mes bandome e, spręsti šiuo teisės aktu ir kurias pavyks iš tiesų išspręsti. Ir mes matome, kad kartais atsiranda tokių atvejų, tokių klausimų, kai, kurie leidžia abejoti šios dabar egzistuojančios sistemos patikimumu. Ir tokie atvejai reikalauja, kad būtų nepriklausoma institucija, kuri spręstų tokius atvejus ir e, institucija, kuri sustiprintų bendradarbiavimą ir koordinavimą tarp valstybių narių. Ir e, kuri e, palengvintų atitinkamas veiksmus. Ir aš tikiuosi, kad e, e, ši institucija pradės spręsti realias e, su darbuotojų judumu susijusias problemas ir aš tikiuosi, kad mes užtikrinsime judumą e, visiems ES piliečiams ir kad bus didesnis e, bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir kad vis daugiau e, e, piliečių pasitikės šią sistemą e, valstybėmis narėmis ir ES. Ir tai yra mano paskutinis pasisakymas Europos parlamente ir aš labai džiaugiuosi, kad galėčiau, galiu pasidžiaugti, kad aš buvau dalis tos komandos, kuri e, e, į, įgyvendino teisės aktą, inicijavo teisės aktą, kuris užtikrintų geresnės e, es piliečių darbuotojų teises ir sukurti sistemą, kurią jie galėtų pasitikėti. E, toliau ponia Kari, e, pusantros minutės, GUNGL frakcijos vardu. Ačiū. Norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiems ir pranešėjui. E, daugybė žmonių gyvena nesa, nesažiningomis sąlygomis, dirba be sutarčių, be pagrindinių teisių. Labai dažnai jiems reikia ne vieno darbo, kad galėtų išgyventi. Socialinis dempingas yra tamsioji bendrosios rinkos pusė. Rinkoje Įmonių teisės yra vertinamos daug svarbiau nei žmonių teisė, o pats svarbiausias dalykas atrodo yra pelnas. Dėl to rinkos nutolsta nuo žmonių ir nuo politinės atskaitomybės. Tūkstančiai žmonių gyvena patirdami tokios situacijos pasiekmes. Jie prašo sprendimo, tikisi, kad imsimės tokio, tokių veiksmų, kurie padės veiksmingai kovoti su socialiniu dempingu ir užtikrinti deramas gyvenimo sąlygas. Kalbant apie ES, reikia daugiau ES, o ES institucija gali būti biurokratinė ir išsirpti išteklius. Todėl kartais gal reikia mažiau ES ir daugiau galių ES piliečiams nes piliečiams nereikia daugiau ES institucijų, jiems reikia, kad rinka priklausytų jiems ir kad būtų ginamos jūs, jų teisės. Ja, tak, fru formand. Jamen, jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en... Pone Auken, žaliųjų frakcijos vardu vieną minutę. Ačiū. Džiaugiuosi, kad dabar bus daugiau ES ir kad bus ES institucija, Europos darbo institucija, kuri padės nacionalinėms darbo institucijoms uh, E, įveikti socialinį dempingą, pavyzdžiui, atliekant inspekcijas. Daug europiečių dirba ne savo ES valstybėje narėje, jie prisideda, nes moka mokesčius, bet visada yra baimė prarasti darbą. Žmonės kartais daug dirba, kad išgyventų, todėl labai svarbu, kad tarp valstybinių mastų e, spręstume visas problemas. Pavyzdžiui, 200 filipiniečių visai nesniai buvo nustatyta laikome beveik vergiškomis sąlygomis. Reikia gerų sąlygų, reikia tinkamos apsaugos, e, reikia daniško apsaugos modelio. Norime dar labiau sustiprinti Europos darbo instituciją, kad ES piliečiai galėtų tiesiogiai pateikti šią instituciją į skundus. E, tai yra vienas iš svarbių dalykų, bet mes pritarėme ir daugeliu kitų. Ačiū. Ačiū toliau, ponas Papadakis. Europos darbo institucija Graikijoje stengiasi uh, tikrinti visas su darbo susijusias rytis. Ir vis tiek e, Europa išplėšė naudą iš svarbių nacionalinių institucijų. Dabar mes kūrėme Europos darbo instituciją ir naujas šios institucijos tik, tinklas yra dar padidinti darbuotojų judumą, nes anot ES tik 700 tūkstančių ES piliečių kiekvienais metais juda iš vienos valstybės narės į kitą. Kitaip sakant, skatinate e, nedeklaruotą darbą ir Graikijos politinės partijos tame tarpe socialistai ir demokratai dirba šiuo klausimu ir visa tai darbuotojams nebus naudinga. Ačiū pirmininkė. ES komisijos narė, ponios ir ponai. Judumas yra viena iš pagrindinių teisių mes e, kalbame apie komandiruojamus darbuotojus, darbuotojus dirbančius skirtingose valstybėse narėse ir tokius žmonės, kurie gali metų metus gyventi kitose, kitoje valstybėje narėje. Ir parlamentas ir taryba daug kalbėjo apie judžių darbuotojų teisės. Mes kalbėjome ir apie komandiruojamų darbuotojų direktyvą, ir apie socialinės apsaugos sistemos suderinimą. Uh, Ir reikalinga platforma, kurioje galėtų bendradarbiauti valstybės narės, kad būtų išvengta juodosios darbuotojų rinkos. Vyksta diskusijos esama bejonių, nes teisės aktai yra gana sudėtingi. Todėl ši mintis įsteigti Europos darbo instituciją, kuri turėtų padėti darbuotojams suprasti teisės aktus ir juos taikyti, yra puikia idėja, reikalinga institu, tokia institucija, reikalinga skubiai. Tačiau ši agentūra, ši Europos darbo institucija turi turėti stiprius įgaliojimus ir pritariu Europos darbo institucijos pagalbinėms funkcijos, tačiau nepritariu audito funkcijai. Tačiau turėtume padėti įmonėms suprasti teisės aktus ir juos taikyti, tai labai svarbu mažoms įmonėms. Ir neturėtume iš karto įvesti tikrinimo ar priežiūros. Ačiū, ponė Breso, vieną minutį. Merci. Eh, la creazione europea del, eh, dell'autorità. Della Europos darbo institucijos sukūrimas yra sėkmingas rezultatas mūsų frakcijai Europos parlamente. Ir tai yra pirmasis žingsnis į priekį įtvirtinant socialinį ramstį. Mes kovojame jau eilę metų dėl to ir matome, kad mūsų socialinės Europos tikslas yra teisingas, sąžiningas ir Tokiu būdu mes galėtumėme pagerinti piliečių gyvenimą ir galimybę susirasti darbą. Nauja institucija bus labai svarbi priemonė, užtikrinant didesnę apsaugą, užtikrinant daugiau lygybės, geresnės teisės ir geresnį judumą ES, pavyzdžiui, ieškantis darbo kitoje valstybėje. Ir tokiu būdu bus remiamos valstybės narės kovoje su socialiniu dempingu ir kovoje su juodaja rinka nedeklaruojamo darbu ir socialinės sistemos būtų tokiu būdu labiau suderinamos. Labai svarbu, kad Europos parlamentas būtų įtraukiamas į tą darbą, steigiant šią instituciją, kad prisidėtumėme ir finansavimo prasme. Dėkoju. Ačiū, ponas Kalviai Šambo, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Vėl aš pasisakau, esu labai prisirišęs prie socialinės politikos, socialinės Europos temos ir norėčiau tik tai pasakyti, kad tai absoliučiai atitinka tai, ką Europos komisija išsakė ankstesnėse diskusijose. Tai yra didelės pastangos, kurių imamės kadencijos pabaigoje čia parlamente ir jo komitetuose. Ir tai yra ir tarybos pastangų dalis, bandant užtikrinti socialesnę, pozityvesnę Europą. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjui ir visiems, kurie prisidėjo prie šio darbo. Akivaizdu, kad jis galėjo būti ir geresnis, bet vis tiek tai yra žingsnis siekiant užtikrinti geresnį darbuotojų judėjimą, bandant išsiaiškinti sukčiavimo atvejus ir Taip pat gal, tai galimybė teisingai pritaikyti darbuotojų teisų sistemą darbo vietose. Taigi dėkoju už tai. Dėkoju, ponas Vanden Kendelarė. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Turime užtikrinti sąžiningą konkurenciją tarp vietos ir užsienio darbuotojų. Ir apie tai dažnai kalbuosiu su įvairiais žmonėmis. Ir uh, tarp valstybinis socialinis sukčiavimas paveikia mūsų piliečių kasdienį gyvenimą, nors mes žinome, ką reikia daryti, aiškios yra tos teisinės spragos. Problema yra čia valstybės narės, kurios ne, nekontroliuoja situacijos efektyviai. Ir dėl to bendros rinkos galios sumažėja, o tų galių mums reikia daugiau nei anksčiau. Aš esu iš vakarų Flandrijos ir įmonės prašo gerų darbuotojų, ieško gerų darbuotojų, jie yra būtini reikalingi ir darbo judumas skatina ekonominį augimą ir tokiu būdu užtikrinamas klėstėjimas. Tačiau judumas gali būti tvarus tik tokiu atveju, jeigu jis yra sąžiningas. Ir štai čia ir yra reikalo esmė. Ir daugelis žmonių mano, kad tam tikri kaip ir kaubojai bando visuomet apeiti sistemą ir toliau sukčiauja. Uh, nes apeina įstatymus. O Europos darbo institucijos įsteigimas reiškia, kad reikia keisti situaciją, reikia greitai, efektyviai keistis duomenimis tarp valstybių narių ir tokiu būdu geriausia galima nubausti už sukčiavimą. Ir mes, kolegos, pažadėjome, kad sukursime trigubo A vertinimo socialinį paketą ES. Bet norime tokios ES, kur socialiniai aspektai taptų reikšmingesni ir komisijos narė Taisen tam daug ką padarė. Mes turime sumažinti neligybės tarp piliečių ir paskatinti europinį projektą. Ponas Balas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos narė, taip reikia paremti šią Europos darbo instituciją, kadangi tai yra žingsnis į priekį, žingsnis į priekį, kuris yra reikalingas. Tačiau turime suprasti, kad mes dar esame tik tai sutaikinimo procedūroje, bandant įsteigti šią instituciją ir kovojant su sukčiavimu darbo rinkos srityje. Ir ateityje reiks daugiau, reiks atlikti tikrai realius patikrinimus darbo rinkoje Europoje ir nubausti tuos, kurie pažeidžia darbo teisę, ne tik finansinėmis priemonėmis, kurių dabar turime nacionalinių lygmenių, bet taip pat turime ir baudžiamąją atsakomybę numatyti, jeigu norime pakeisti situaciją, nes yra sukčiaujančiųjų šiandieną, kurie užsima socialiniu dempingu ir jie turi žinoti, kad jeigu jie toliau tą darys, jie asmeniškai bus patraukti atsakomybėn. Ir labai svarbu, kad Europos komisija pasiūlytų socialinio saugumo elektroninės kortelės projektą, tai būtų tikrai galimybė perkelti teisės. Ir pirmasis žingsnis jau žengtas, dar daug ką reiks nuveikti tam, kad socialinis dempingas taptų tik tai blogų prisiminimų, o ne realybė. Ačiū, ponia Ulfskuk, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Mes anksčiau dirbome ties darbuotojų komandiravimo direktyva ir daug kalbėjome ir apie realų darbo jėgos judėjimą, apie galimybę dirbti kitose šalyse. Dabar labai svarbu, kad valstybės narės įgyvendintų darbuotojų komandiravimo direktyvą realiai. Ir Europos darbo institucija yra labai svarbus dėlionės visos dėlionės elementas. Taip pat labai svarbu, kad būtų keičiamas efektyviau informacija tarp valstybių narių, nes mes žinome, kad yra labai daug sukčiavimo, kalbant apie socialinės apsaugos sistemą ir tiesiog dėl, be informacijos neįmanoma identifikuoti tokių atvejų. Darbuotojai ES turi būti tinkamai apdrausti ir turi įmonės pasirūpinti, kad darbuotojai gautų tas pačias teisės, jeigu dirba kitoje šalyje. Ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad mes pasiekėme kompromiso, kad mes gerbėme kompeten nacionalinę kompetenciją šioje srityje. Ir taip pat aš norėčiau padėkoti visiems už bendradarbiavimą per šią kadenciją. Iš tiesų, man buvo labai malonu su visais jumis dirbti. Dėkoju. Yra penki norintys pasisakyti pagal spontaniškus pasisakymus. Kaip matote, visi jau su, sugrįžta į salę, dėl to kilo šioks toks triukšmas. Aš norėčiau paprašyti tų, kurie kalbės, kalbėti šiek tiek garsiau. Ir pin... pirmoji kalbės ponia Šoidrova, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti e, poniai komisariai ir mūsų pranešėjui, kolegai Lenarts man atrodo, kad jums pavyko pas, pateikti tikrai puikų pasiūlymą, puikų pasiūlymo projektą. Aš šiaip pasisakau prieš naujų agentūrų e, kūrimą, bet manau, kad šita institucija turi potencialą e, spręsti problemas darbo rinkoje ir e, padaryti taip, kad ES teisė būtų įgyvendinta ir tose sritise, kur iki šiol jos nebuvo laikomasi. Manau, kad ji padės kovoti su protekcionistinė techninėmis priemonėmis, kurias e, taiko kai kurios valstybės narės, čia dabar aš jų nevardinsiu, yra labai svarbu e, kreipti dėmesį į teisės įgyvendinimą. Taip pat būtų labai svarbu, kad kompetencijos nesikirstų su kitų institucijų kompetencijomis. E, ir yra labai svarbu, kad bendradarbiavimas valstybių narių yra savanoriškas ir kad valstybės narės gerbtų šią instituciją ir vienas kitą. E, gelbiami kolegos. Yra dar norinčių pasisakyti, norėčiau visų paprašyti elgtis kiek įmanoma tyliau. Pone Tomašič. essayez de trouver un micro madame s'il vous plaît. Dabar veikia mikrofonas. Koju, ponė pirmininkė. Aš E, nuolat remiu darbuotojų teises ir taip pat pasisakau už, už socialinio klimato kūrimą, kuris būtų labai svarbus darbuotojams. Ir kai kuriuose valstybėse narėse dėja tai nevyksta, nepaisant to, kad yra geri įstatymai, tačiau yra biurokratija, kuri trukdo įgyvendinti tuos teisės aktus. Ir administruojančios institucijos ne visada yra garantija, kad būtų gerbiamos darbuotojų teisės. Kuo daugiau įstatymų, teisės aktų ir kuo daugiau e, institucijų turėsime, tuo bus prastesnės sąlygos darbuotojų. Todėl aš neremiu šitos institucijos kūrimo, nes ji reiškia, kad dar daugiau biurokratijos bus ir e, kažkas. E, šita našta e, kris ant darbuotojų pečių, jiem nebus jokios naudos iš šitos institucijos. Pone Kūneva, ger, gerbiami kolegos, aš prašau elgtis tiliau. Europos darbo institucija, e, kai išgirsti šitą pavadinimą, jis skamba gražiai, bet ką mes pasakysime darbuotojams, kurie negauna atlyginimo, kurie neturi socialinio draudimo, e, kurie nėra apdrausti nuo rizikų e, darbo vietoje, yra šimtai piliečių ES, kurie e, yra nelegalaus darbo aukos. Mums tiesiog reikia taikyti konkrečias priemonės, e, o ne kalbėti tuščius žodžius. Dabar mes kūrėme naują darbo instituciją, e, jeigu jinai nevykdys kontrolės ir ne E, nebaus už pažeidimus, e, tai nežinau, kokią, kokią prasme jinai turės. Tai turi būti institucija, kuri iš tiesų gintų darbuotojus ir kad pasirūpintų tuo, kad būtų tinkamos darbo sąlygos. Todėl manau, kad taip pat reikia įvesti ir atitinkamas sankcijas, kad tokia institucija turėtų galimybę taikyti sankcijas. Dėkuoju, ponė Jazlovevska. Vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, naujos Europos darbo institucijos užduotis e, kūrė didžiulį pat jos potencialą. Atrodo, kad jinai turės galimybės daryti įtaką darbo rinkoje. E, Daugumą tų užduočių akcentavo komisarė. Tai yra duomenų rinkimas, vertinimas situacijos darbo rinkoje, kontrolės vykdančių institucijų valstybėse narėse remimas. Tai yra tik keletas svarbių naujos agentūros agentūros uždavinių. Šita agentūra taip pat turės kovoti su protekcionizmu. Ar bus išnaudotas šitas potencialas, e, tai priklausys nuo žmonių, kurie dirbs toje institucijoje. Priklausys, viskas priklausys nuo direktoriaus, nuo